Mr... Žinau, kad konkuruojame su ponu Van Rompojumi ir Barosu, nežinau, kas dar ten yra, bet vis tiek, manau, pradėkime posėdį ir tikėkime, kad kiti kolegos prisijungs vėliau. Taigi aš norėčiau pasveikinti visus, kurie atvyko į klausimus apie sanglos politiką ar strategiją Europą 2020. Mes išklausysime dviejų studijų pristatymų. Vieną iš studijų užsakė Europos parlamentas. Kiek suprantu, atsakomybę prisėmė Strat, Stratklaido universitetas, o kitą užsakė Europos komisija, regionų generalinis direktoratas ir tą studiją pristatys to generalinio direktorato kolega. O po to išklausysime ekspertų, kurie, kiek suprantu, nedalyvavo rengiant studiją. Taigi pradėsiu nuo ponios Kristinos Hamzos. Ji pristatys pirmąją studiją dėl to, kaip ES pagrindinės iniciatyvas būtų galima integruoti į sanglaudos politiką. Prašau, žodis jums. Ačiū už kvietimą šiandien pasisakyti. Aš pabandysiu apibendrinti labai intensyvę studiją. Darbas buvo nemenkas ir pabandysiu tą padaryti per 10 minučių, tai čia bus toksai gan paviršutiniškas pristatymas, po to atsakinėsiu į klausimus. Pirmiausia, norėčiau papasakoti apie tai, ką mes darėme šioje studijoje. Na ir gal sudominsiu jūs giliau susipažinti su medžiaga. Pirmiausia, koks buvo uždavinys tiesiog peržiūrėti visas pagrindinės iniciatyvas ir išsiaiškinti, kaip jas būtų galima įgyvendinti arba susijęti su sanglaudos fondu. Taigi pirmiausia, mes išanalizavome tas pagrindinės iniciatyvas, tada pažiūrėjome, kaip jos yra susijusios su sanglaudos fondais Ir taip pat žiūrėjome, kokios yra dabar programos ir kaip jos paveikė Lisabonos strategijos įgyvendinimą. Po tokios analizės mes parengėme rezultatus. Pirmiausia, parengėme kiekvienos iniciatyvos atveju tam tikrą veiksmų planą ir po to parengėme rekomendacijas dėl įvairių lygmenų, kurie yra aktualūs e, konkrečios pagrindinės iniciatyvos įgyvendinimui. Pradėsiu nuo išvadų, nes manau, kad pagrindinė išvada šioje studijoje buvo ta, kad tikslų nustatymas Lisabono strategijoje leido temiškai orientuoti aukštesnę vertę. Taigi Lisabono strategija tapo tokiu, tokia tokiu pagrindu dabartinė programiniam laikotarpiu ir dėl to atsirado daugiau teminių orientacijų. Kitas dalykas - Europa 2020. Ši strategija irgi yra nukreipta tinkama linkme. Trečia išvada - sangaudos ir socialiniai fondai, jų reglamentas ir susiję pasiūlymai yra orientuoti į strategiją 2020. Tačiau vis dar trūksta darnumo tarp įvairių priemonių, strategijų bei reglamentų. Ypatingai turint omeny tai, kad šie fondai nėra labai susijęs su pagrindinėmis iniciatyvomis. Taip pat nėra tinkamai suderintos europinės ir nacionalinės strategijos. Tačiau dabar čia dėl paskutinio dalyko šis beitas jau daroma, nes partnerystės sutartis, sutartimi keičiasi tikslai. Ir daug kas pasikeitė nuo to laiko, kai buvo parengta ši studija. Taigi mes kalbame apie septynes pagrindinės iniciatyvas, kurios yra išvardintos strategijoje Europa 2020. Ir tos iniciatyvos yra dabar skirtingai pasistumėjusios į priekį ir vyksta skirtingais įgyveninamos skirtingais lygmenimis. Tačiau visose tuose, visose iniciatyvose yra trys pagrindiniai tikslai - pažangumas, tvarumas ir įtrauktis. Na ir čia yra penki pagrindiniai strategijos Europa 2020 tikslai. Mm, taip pat mes panalizavome, kaip pagrindinės iniciatyvos yra susijusios su sanglaudos fondais ir peržiūrėjome reglamentus ir taip pat pagrindinių iniciatyvų reglamentus ir išsiaiškinome, kad pagrindinių iniciatyvų reglamentai yra glaudžiai susiję su fondais regionės plėtros, socialinių fondų taip pat kaimo plėtros, žuvininkystės fondais. Tačiau kita vertus dabartiniai reglamentų pasiūlymai dėl fondų nėra susiję taip glaudžiai su pagrindinėmis iniciatyvomis. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, regionės plėtros fondo reglamente nėra minimos jokios pagrindinės iniciatyvos, o socialinio fondo reglamente yra minimos trys pagrindinės iniciatyvos, tai yra įgūdžiai ir darbo vietos, skurdas, jaunimas, judantis jaunimas. Na ir pažvelgus į šią skaidrę matome, kad pagrindinės iniciatyvos mini tuos penkis sangodos fondus kaip priemonės, iniciatyvoms įgyvendinti. Taigi čia matome kelias spalvas. Raudona reiškia stipriai susijęta, kaip ta iniciatyva gali būti gyvendinta. Pavyzdžiui, regioninės plėtros fondas konkrečiai yra minimas skaitmenėje darbo tvarkėje. O jeigu šviesesnė spalva, švies, šviesiau, tokia šviesesnė raudona, tai konkrečiai nėra pamin, paminimos šios iniciatyvos, tačiau uh, tarkim, regioninės plėtros fondas yra susijęs su jaunima, judantis jaunimas programa. O tai jau pati šviesiausia spalva reiškia, kad tik tai galima nuspėti, bet konkrečiai nėra minima reglamente ta pagrindinė iniciatyva, bet kažkoks tai ryšys gali būti išvelgiamas. Skaitė sudėtinga, tačiau čia matome, kad pagrindinių iniciatyvų reglamentai, juose nuoroda į penkis fondus yra daroma. Uh, Tačiau to nematome reglamentų pasiūlymuose dėl tų fondų. Sanglaudos ir struktūrinių fondų. Taigi, čia visas mūsų analizės paketas, mes veiksmų planus daugia matmeninius parengėme ir čia yra trys lygmenys kur tos pagrindinės iniciatyvos gali būti gyvenimos. Pirmasis lygmuo yra Europos Sąjunga, antrasis lygmuo yra valstybė narė, trečiasis yra regionas ir vietos lygmuo. Antras matmuo yra laikotarpiai. metai dviejai metai, čia trumpas laikotarpis, vidutinės trukmės laikotarpis, kitas finansavimo laikotarpis, na, o ilgalaikė perspektyva yra tai, kas bus po 20 metų. Ir mes čia nustatėme keturis veiksmų tipus. Pirmiausia, A tipas, tai yra strategijų, politikos veiksmai, B tipas, programų veiksmai, priemonių veiksmai, C tipas, bandomieji veiksmai, D tipas yra įgyvendinimas, plačiai tariant. Na ir jeigu tuos tris matmenis apjungtumėme, gauname tą veiksmų planą, kuris yra studijoje, bet aš jo detaliai negaliu paaiškinti, nes trūksta laiko. Tačiau dėl kiekvienos pagrindinės iniciatyvos mes sukūrėme tokį veiksmų planą. Kaip struktūrinius fondus galima panaudoti, kokiu lygmeniu, kokį uh, koks veiksmų tipas yra įmanomas ir per kokį laikotarpį tai gali būti įgyvendinama. Taigi aš dabar tokį supaprastintą variantą jums pademonstruosiu, kokie yra skirtumai tarp tų pagrindinių iniciatyvų. Pavyzdžiui, novatoriška sąjunga. Čia mėlyna spalva yra trumpi veiksmai, raudona spalva vidutinės trukmės veiksmai, o žalia yra ilgalaikiai veiksmai. Taigi matome ES šį lygmenį, valstybių narių regioninį lygmenį. Inovacijų sąjunga. Čia matome, kad vyksta daug veiksmų yra sutelkta ties ES lygmeniu, o kitoje pusėje įgūdžiai ir darbo vietos daugiau tai yra orientuota į valstybių narių lygmenį, kur daug ką galima nuveikti valstybių narių lygmeniu, ypatingai su turintominė socialinį fondą tie du pavyzdžiai čia tokie yra, na, supaprastinti pavyzdžiai, rodantis, kaip veiksmų planai yra kuriami ir kokie gali būti tų planų rezultatai. Galiausiai yra trys skaidrės susijusios su rekomendacijomis, vėlgi labai supaprastintas variantas. Pirmiausia, jeigu pagrindinių iniciatyvų veiksmų planai yra sukūrėmi, turi būti pripažįstama teritorinė sąnglauda. Tas yra labai svarbu, nes nėra įmanoma įgyvendinti inovacijų sąjungos tuo pačiu temp, tais pačiais tempais, tarkim, Niderlanduose ir Lenkijoje arba Rumunijoje. Tiesiog egzistuoja skirtingas, skirtinga teritorinė sanglauda ir aš čia galėčiau paminėti bet kurią valstybę. Tiesiog esmė yra ta, kad šalys skiriasi ir nuo ko uh, E, pradedama įgyvendinti pagrindinės iniciatyvas, irgi yra labai skirtinga situacija. Antras dalykas - anglų darnumas tarp fondų ir pagrindinių iniciatyvų nėra pakankamai akcentuojamas, to ryšio trūksta, ypač kalbant apie dabartinį struktūrinių fondų reglamento pasiūlymą. Ir trečioji išvada, tai kas jau šiek tiek vyksta, tai yra, mm, ko galime pasimokyti iš dabartinio laikotarpio. Irgi tuo nėra pasinaudojama, planuojant būsimą laikotarpį. Taigi turime pradėti mokytis ir kuriant naujas sistemas, pas, pasitelkti tas pamokas ir tokiu būdu galėtumėme galbūt geriau įgyvendinti tas gan sudėtingas sistemas kai viena vertus yra fondai, kita vertus yra pagrindinės iniciatyvos. Taigi, kokios galėtų būti rekomendacijos dėl pagrindinių iniciatyvų gyvendinimo Europos parlamentui? Ką mes siūlome? Čia tik pasiūlymai, aišku. Europos parlamentas turi pasirūpinti, kad pagrindinės iniciatyvos ir sanglaudos politika būtų tarpusavėje suderinti dalykai. Na, o įgyvendinant pagrindinės iniciatyvas e, turi būti stebimas procesas. Pavyzdžiui, kalbant apie teminį darbo grupių indėlį. Vietos regionės valdžios lygmenų įtraukimas jau daug tokių dalykų matome. Vėlgi dabartinė situaciją rengiant fondų reglamentą. Tie dalykai jau kaip ir pradėti. To dar nebuvo, kai pradėjome renkti studiją. Na ir mes manome, kad vietos lygmenių turi būti aiškus orientaciniai siūlymai, kaip būtų galima gyvendinti pagrindinės iniciatyvas. Tai gali būti susijęta ypatingai su regionės plėtros fondu ir socialiniu fondu. Dar vienas klausimas dar vienas dalykas. Valstybių narių lygmenių turi būti specifiniai teritoriniai paktai tarp vietos lygmens, regioninio lygmens ir valstybės narės lygmens. Nes gan dažnai vietos regioninės valdžios institucijos neįsisavina tų europinių strategijų, europinių priemonių ir taip, kaip mes tą darome čia, ES lygmenių. Na ir galiausiai žinių perdavimas, ekspertinių žinių perdavimas, aš nuolatos tai kartoju, žinių perdavimas turėtų vykti įgyvendinant pagrindinės iniciatyvas. Taigi tiek, man atrodo, spėjau. Ačiū. Ir turėsiu išvykti anksčiau, taigi jeigu turite klausimų, galėčiau gal dabar juos atsakyti. Puiku, sako pirmininkė. Ar būtų klausimų kolegiai? Man atrodo, kad matyti klausimai bus iškelti vėliau, bet jūsų jau nebus. Ačiū poniai Hamžai. Mes tokios tradicijos neturime. Tai nereiškia, kad mums nepatiko tai, ką pasakėte. Na, dabar Matijo Fichter. Janas, Janas Olbrichtas turi klausimą. Turiu filosofinį klausimą. Įdomu čia yra tai, kad, na gal aš nebūt nepastebėjau, tai yra ryšys su Lisabono strategija. Lisabono strategijos įgyvendinimo analizė atskirais atvejais. Ir kodėl toks filosofinis klausimas kyla? Mes bandome rekonstruoti, kaip ką galvojo pagrindinių iniciatyvų autoriai ir suprasti motyvus, kurie jos vedė rašant pagrindinės iniciatyvas. Jie galvojo apie priemonės. Na, aš pozityvos išvados neturiu. Aš nemanau, kad jie galvojo tuo metu apie priemonės. Tai yra toks ekspost eksperimentas. Jie parašė pagrindinės iniciatyvas, o dabar pabandykime jas priversti veikti. Man atrodo, kad tokia analizė čia dėrėtų. Mano klausimas yra, kiek svarbu, svarbi yra Lisono strategijos sėkmė ar nesėkmė pagrindinių iniciatyvų atžvilgių. Nes kokia yra jūsų išvada? Labai dažnai atrodo, kad tai yra paties metodo problema. Lisono strategijos metodas buvo atviras koordinavimo metodas, kuris buvo nesėkmingas jeigu metodas blogas, kyla klausimas, ar parinės iniciatyvos susijusios su kitų metodų ar ne. Pirmiausia, atsakysiu į antrąjį klausimą. Mūsų tyrimų išvada yra plati ir yra ta, kad iš principo struktūriniai fondai naudojami valstybinarių politikai. Tai žino visi kai kuriuose valstybės narėse tos strategijos nebūtinai tobulai dera su tuo, ką apie tai mano ES. Kaip ten bebūtų, galų gale per programavimo laikotarpį programos buvo pakoreguotos prie ES strategijos, nes jie galvojo, kad na, mes nesikišime į Lisabono strategiją, todėl turime koreguoti programas. Po to kilo krizė, viskas nuvažiavo nuo bėgių, tačiau buvo prisitaikymas prie Lisabonos strategijos. Mano išvada yra ta, kad Lisabonos strategija ir jos pabrėžimas pakeitė orientaciją labiau į vienos sąjungos strategiją. Tai yra pagrindinė išvada ir tai yra vertinga. Nes anksčiau Šios priemonės būdavo įmamos tik tai tada ir taikomos tam, kam jos buvo reikalingos. O dar, kartą, dar kitas dalykas, kad vietinių lygmenių niekam nerūpi Lisabonos strategija. Tokia yra pagrindinė išvada. Ir daug tų komplikuotų strateginių e, klausimų tuo, tokių lygmenių nebuvo suprantami. ir e, pagal kai kurias programas pinigai nebuvo panaudoti, o programos laikotarpio pabaigoje po to pinigai paimami, kad būtų išleisti kam nors. Tai pavyzdžiui vyksta Austrijoje, turiu pripažinti. Tai nėra rytų vakarų problema, tai pasitaiko Austrijoje taip pat. Dėl autorių ir ryšių su fondais. Ankstesnės pagrindinės iniciatyvos kokie klausimai čia kyla. Jos yra horizontalios, horizontalus dangtis, siekiant konkrečių tikslų, panaudojant įvairias priemonės. Apskritai tai nėra blogai. Yra keletas priemonių, tai ne tik struktūriniai fondai, horizontas 2020 ir problema yra viską teisingai panaudoti. Todėl aš nemanau, kad šią mintis bloga. O iniciatyvų autoriai nurodė, kokios priemonės gali būti panaudotos. Paviršutiniška tai būtų sakyti, na, bet kalbant apie iniciatyvų įgyvenimo planus, tai juos reikia sukurti, kai kurie yra sukurti, pavyzdžiui, išteklių veiksmingo panaudojimo iniciatyva. Tačiau tie planai yra dabar gyvenimo stadijoje ir galima panaudoti lėšų panaudojimą ir siekti koreliacijos tarp fondų ir planų. Labai ačiū. Jeigu daugiau komentaro apie šį pranešimą nėra, noriu paprašyti pono Matijo Fichterį iš Regio generalinio direktorato pristatyti antrą studiją. Tai yra apie tai, kaip susijęti tvarų ir išmanų augimą per išmanę specializaciją. Pone Fichterį, prašom. Ačiū, pana pirminkė. Labadiena, ponios ir ponai. Pirmiausia, noriu padėkoti jūsų komitetui, kad jis sutikė galimybę pristatyti mūsų darbą atlikta per pastarį mėnesį ir dabar jisai paskelbtas. Taigi, mano tikslas yra trumpai pristatyti Jums šią ataskaitą, kur yra tam tikras praktinis gydas mūsų mokslinio tyrimo valdymo institucijoms. Ir noriu priminti šio darbo pagrindus, tai yra nacionaliniai, regioniniai moksliniai tyrimai ir inovacijus strategijos išmaniai specializacijai. Tai yra pasiūlymai iš dabartinio, atsiprašau, būtimo, būsimo reglamento. Toliau detaliau pakalbėsiu aparinės e, e, rekomendacijas, ką sužinojame darydami šį darbą ir ką reikėtų daryti ateityje regionams per kitą programavimo laikotarpį. Taip pat e, pabrėšiu, kokia yra gera patirtis, nes tai yra da praktinis darbas paremtas gerais pavyzdžiais surinktais e, regionuose. Taigi trumpai noriu priminti, kad komisijos pasiūlyme kitam programavimo laikotarpiu e, laikotarpiai numatėme eksantės sąlygas dėl nacionalinių ar regioninių strategijų išmaniai specializacijai tai yra proga investuoti į novatoriškus reikalus. Tačiau mūsų klausimas yra iškelti klausimą, kaip regionai gali pasinaudoti to finansavimo, kuris bus skirtas naujovėms e, proga e, kitoje sanglaudos politikoje, kad galėtų investuoti į aplinką, klimato kaitą ir energetiką, kaip sustiprinti žalę ekonomiką per naujoviškus požiūrius. Tai yra vienas svarbiausių šio gydo, šio vadovo tikslas. Tai kam reikalingas šis vadovas? Pagrindinė mintis yra pasakyti, kad išmanusis ir tvarus yra du to, to pačio, paties medalio pusės. Jie turi eiti kartu ir toliau siekti integracijos. Iš sektorinių izoliuotų požiūrių kai taikomas vienoje pusėje naujovės, o žalioji ekonomika kitoje pusėje. Iš tikrųjų, reikėtų padėti valdymo institucijams integruoti tvaro, tvarus augimo aspektus į vėlesnės naujovių strategijas. Taip pat reikia pademonstruoti, kad tai yra protinga, e, prasminga ieškoti sinergijų regionams tarp naujovių ir tvarumo. Tai naudinga augimo ir e, darbo vietų prasme ir sukuria naujų galimybių. Naudinga yra tai, kad šis vadovas yra praktinis ir nurodo, kokiu konkrečiu diksniu reikėtų imtis e, regionams, kurie galvoja apie tolesnės veiklos programas ir kokios jau yra geros mintis, kurios yra gyvendintos. Čia nėra aukštoji matematika, bet e, Mes pademonstruojame, kas yra tikrovė jau kai kuriuose regionuose, kokia, kaip galėtų ši gera patirtis būti pakartota kitose regionuose Europos Sąjungoje. Vadovo turinys yra skirtas iš tiesų tam, kaip susijęti išmanų ir tvarų augimą, kokių galima imtis veiksmų, ką reikia sukurti, gyventinti regionių lygmenių, kai bus kuriamas naujovių strategijos. Labai svarbu yra pabrėžti visų viešųjų institucijų vaidmenį regioninių vietinių lygmenių ir e, taip pat e, pagrindinių veikėjų vaidmenį. Mes atrinkome tris pagrindinės sritis, tai yra ekologinės naujovės, ekosistemų paslaugos ir bioekonomika bei tvari energetika. Tai mūsų manimų yra trys svarbiausios rytis stiprinant žalę ekonomiką. Ir mes parinkome 18 geros patirties pavyzdžių, kurie e, demonstruoja, kokie gali būti būdai eiti pirmin. Ir galima taip būtų pasinaudoti tokią patirtimį kitiems. Taigi, kokie svarbiausi yra signalai. Pirmiausia, protinga susijęti tvarų ir išmanų augimą. Visi pavyzdžiai ir akademinės studijos rodo, kad ten, kur naujovė susijusia su tvaria energetika ar naujovėmis, tai sustiprina e, vystimas ir duoda naujų darbo vietų. Tai yra svarbu krizės metu. Čia nėra kažkokia tai, e, na, liuksusinė na, e, mintis. E, be to vis daugiau kalbama apie tikslą pereiti nuo e, laipsniškų e, naujovių prie radikalių ir transformuojančių naujovių. Tos palaipsnės naujovės turėtų pavirsti klasės pakitimu. Aišku, mažesnės negu nacionalinio ligmens e, institucijos turi labai svarbu vaidmenį čia suvaidinti ir patys regionai būti, gali būti katalizatoriai pokyčiams e, tiek inovacijų, tiek tvarumo srityje. Svarbu tai, kad mūsų manimų kiekvienas regionas gali panaudoti savo galimybės rasti naudą savo. Tai yra susijęs su tokiu e, požiūriu į vietos galimybės. Nėra e, vienodo mato visiems. Kai kuriuose regionuose yra galimybių e, siekti naujovių atsinaujančiuose šaltiniuose, kitur e, bioekonomikos srityje. Ir e, visą tai yra pademonstruota šiame vadove. Tai yra susiję taip pat ir su pirmauju kritiniu etapu. Visi regionai pirmiausia turi atlikti tinkamą analizę išanalizuoti savo padėtį, kokie yra pajėgumai, kokie yra trūkumai, ar yra kliučių, ar kokios yra galimybės, kas yra, reikia išsiaiškinti, kas yra sum, įmanoma. Ne visi regionai Europai gali virsti silicio slėnių per naktį. Taigi, tai yra labai svarbi mintis. Reikia analizuoti kiekvienoje vietoje atskirai situaciją. Taip pat reikia galvoti apie tiekimo ir paklausos priemonės. Ne tik subsidijas naudoti, bet ir e, viešasias žaliasias, e, viešosios žaliosius įsigijimus, kad būtų galima pastumėti į rinką. Be to, kas yra svarbu, ką matome iš kai kurių pavyzdžių, reikia įtraukti įvairius dalyvius. Tai rodo visi pavyzdžiai. Reikia, kad universitetai dirbtų su regiono vietos valdžia, mažosiamis įmonėmis, priekybos rūmais ir įtrauktų visas sektorinės agentūras. Jeigu mes norime naujovių, energetikos srityje reikia įtraukti ir agentūros agentūras. Jeigu nori kurti miškininkystės ar bioekonomikos pajėgumus, reikia įtraukti tuos dalyvius ir agentūras. Labai trumpai apie tolesnius žingsnius. Pirmiausia, eko naujovės. Tai yra išteklių veiksmingumo klausimas ir ši iniciatyva egzistuoja. Eko naujovės gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį Aišku, svarbu, kad e, eko naujovės gali būti įdėktos e, įvairiose srityse, ne tik e, aukštų technologijų, bet ir tradiciniuose sektoriuose, pavyzdžiui, maisto, žemės ūkio sektoriuose, tai dažnai pamirštama. Dar svarbiau, kad visur ekologinės naujovės sustiprintų regionų konkurencingumą ir įmonių konkurencingumą. Krizės metais tai yra sveikintinas efektas, tai tokie naudos ir galimybės kurti darbo vietas, investuojant į ekologinės naujoves. Dėl ekologinių sistemų paslaugų e, šiame vadove pateikiama įvairių pavyzdžių, e, kurie egzistuoja, nes dažnai manoma, kad gamta yra tiesiog prabanga, nesusijusi su naujoviškais požiūriais, bet mes matome, kad daug regionų ir valstybių narių E, ambicingai siekia e, tose srityse, biokūro, ekologijos srityse e, plėtotis. Ir tai yra labai svarbu klimato kaitos, vandens trūkumo laikais. Tai svarbu ir išteklių valdymo ir perdirbimo srityse. Bioekonomika yra svarbu, nes daug kaimo regionų turi didelį potencialą kurti bioproduktus ir traukti įmonės į e, naujas, naujus e, įvykius, naujus uh, dalykus. Ir galiausiai tvari energetika. Žinome, kad turime 20 metų tikslus, tačiau jeigu norime pasiekti 50 metų tikslus, reikia naujoviškai atnaujinti, tai yra atsinaujančią energiją. Dauguma regionų turi pirmą tinkamai įvertinti jų situaciją jų pajėgumus atsinaujančių šaltinių prasme, energetinio veiksmingumo prasme. Ir reikia, aišku, investuoti į programas ir projektus, kurie yra prasmingi, ne tik techniškai ir ekonomiškai, bet ir socialinė ir e, tvarumo prasme. Šią prasme ES turi strateginį energetikos technologijos planą, kuris yra na, gairės ateičiai apie tai, kokias naujoves, kokias technologijas reikia paremti Europo, europiniu finansavimu. E, vienas e, kontrastas, kurį darome šiame e, vadove, yra tai, kad yra skirtumas tarp pagrindinių investicijų, kurios skirtos atsinaujantiems šaltiniams, energetiniam veiksmingumui, kurių reikia visoje Europoje. Tai yra novatoriškos investicijos, kur tai galima kurti naujoviškus brandolius ar vykti programas. Tai yra labai svarbu. Na ir baigdamas, aš galiu pateikti geros patirties pavyzdžių. Mes parinkome vieną pavyzdį. E, šiemet šis pavyzdys yra Austrijoje, kuriam suteikta Eko pasaulio žvaigždės, energetikos žvaigždės e, titulas. Čia buvo 7-8 metus investuojama kuriant kompetencijos brandolį e, su dirbančiams, dirbančiams su e, bioenergijos dalykais. E, šis e, projektas įtraukė beveik 180 partnerių e, šiame brandolyje mažoms ir vidutinėms įmonėms įmonėms e, teikiamos paslaugos, kad jos galėtų mm, imtis verslą. Įspūdį daro tai, kad kokie, kokiu rezultatu jie pasiekė. Jie padvigubino verslo koncentraciją regioną per švarios technologijos brandolį, e, sukūrė daugiau kaip 5000 darbo vietų, augimo tempas yra įspūdingas ir e, savifinansavimo dalis yra taip pat įspūdingas. Pradėta iš pradžių nuo subsidijų, be savifinansavimo, o dabar e, viskas finansuojama daugiau kaip 40 procentų. Taigi e, čia yra, yra finansinio tvarumo klausimas, ne tik užtikrinant darbo vietų augimo klausimus, bet ir finansinio tvarumo aspektą. Mūsų vadovas yra prieinamas S3 platformoje. Čia yra adresas. Aš manau, kad tai yra vienas iš bandymų kalbėtis su suinteresuotomis šalimis ir kartu visose ministerijose, agentūrose pasistengti parodyti gerus pavyzdžius, kad būtų galima būtų pasinaudoti šiais pavyzdžiais e, e, specializacijai tvariam augimui skatinti. Ačiū, ar būtų klausimų ar komentarų? Gal aš galėčiau paklausti? nežinau, kokiu mastu, kiek jūs galite mums apie tai papasakoti. Žinau, kad regio generalinis direktoratas taip pat padeda regionams renktis ateičiai būtent šioje e, protingos specializacijos rytyje. Ar daug suinteresuotumo iš regionų jūs matote? kaip atrodo visas šis procesas. Įkūrėme šią platformą ir čia užsiregistravo daugiau kaip šimtas regionų. Mes atliekame kolegų vertinimų e, sesijas, turime ekspertų, kurie dirba su regionais, padedant jiems padėti pasirenkti kad tuomet, kai jie pateiks tas strategijas nacionalinio ar regioninių lygmenių, kad jos būtų kokybiškos ir skirtos tam, kad būtų galima pasiekti rezultatų iš dalies per sanglaudos politiką. Tokio, taigi gauname puikių atsakų iš e, regionų. Aišku, jiems reikia e, pagalbos ir todėl mes šį dokumentą ir pareigėme. E, čia yra vienas iš tų vadovų. Mes turime vadovus e, skirt apie universitetus, apie plačiai jos interneto ryšį. Žinoma, kad viskas yra sudėtinga, kartais pradedame tuščioje vietoje, todėl tokie vadovai yra reikalingi, kad jie galėtų, e, galėtų renkti kokybiškas programas. Mes taip pat rengėme įvairius renginius valstybėse narėse, konferencijas, seminarus Taigi čia yra visas paramos paketas, kurį komisija teikia valstybėms narėms, regionams. Valstybės narės e, padeda vienos kitiems. Taigi e, reakcija labai pozityvi. Janas Olbrichtas. E, ne visi iš mūsų yra įstikinę, kad didžiai regio orientuotas į organinę energetiką. Taigi, gal paaiškintumėte dokumentą, aš mačiau, kad e, jūs esate pristatytas kaip e, dar neaugimo e, grupės lyderis. Tačiau ne visur galima kalbėti apie išmanę specializaciją, yra ir kitų aspektų. Taigi, ar yra kažkokiu tai atskirų padalinių, atskirų grupių, kaip bendrai organizuojamas tas darbas dėl išmaniosios specializacijos? Kaip jau sakiau, išmanioji specializacija yra savotiškas skėtis. Ir mes turime taip pat visapimančias gairias, kurios apima įvairias padalinius. Ir mums padeda taip pat įpėtės Sevilijoje, e, kitaip sakant, mokslininkai ir kiti pasišventę asmenys e, glūdišus soto. Taip pat turime e, įvairių labiau specializuotų sektorinių gairių ir vadovų. E, Viso šitoje struktūroje mes, kaip sakiau, vadovavomės e, bendrosiamis gairėmis ir pasakiau detalesnėm, konkretesnėm gairėm. Kadangi e, požiūris yra horizontalaus pobūdžio ir be abejo mes turime žinoti, kur kokias sitis reikalinga inovacija ir kurią kryptimį geriausia pasukti. Taigi šitas vadovas, šitas gairės e, daugias orientuotas į žalį augimo. E, aspektą, tačiau yra ir kitų gairių dėl, dėl sakykime, plačiojo šio interneto panaudojimo, dėl daugelio kitų dalykų. Kitaip sakant, aš noriu pasakyti, kad yra įvairių sričių. E, vertinant e, priemonių apriepti. Gal galėtumėte pasakyti, vienas iš elementų, tai yra išmanieji miestai priskirti e, energetikos generaliniam direktoratui. Ar jūs ką nors turite bendro su tuo? E, Na visų pirma, mes bendradarbiavome su e, didžiai energetika e, projektuodami išmanius miestus iš tikrųjų e, tokie renginiai kaip išmanių miestų iniciatyvos arba merų sueigos ir panašiai, kur kalbam apie miestų plėtros planus, yra iniciatyvos, kurios leidžia atskleisti inovaciją, pasinaudoti ją ir be abejo, e, šias priemonės būtų galima e, finansuoti iš Europinių fondų, e, <clears throat> kadangi svarbu, jeigu iš tikrųjų būtų užtikrinta darni miestų plėtra. Tos Bašnaru. Ačiū, ponė pirminkė. Vienas klausimas. Suose reglamentuose, bendrajame reglamente ir konkrečių fondų reglamentuose mes kartuojame ir kartuojame, kad reikia stiprinti institucinius ir administracinius gebėjimus. Ką jūs norite tuo pasakyti? Pavyzdžiui, yra kalbama, kad reikia stiprinti institucinius arba administracinius gebėjimus tam, kad būtų rengiamos naujos regioninės politikos ir panašiai. E, ką e, regiono generalinis direktoratas galės padaryti regionams tam, kad jų žinios, jų gebėjimai e, parengti arba įgyvendinti naują regioninę politiką padidėtų, nes tai yra gyvybiškai svarbu jeigu visą tai liks, na, tarsi tik tai tušios frazės, e, žiniai, taip sakant, tai mm, to tikrai nepakanka. Aš to įsiksiu žodį, e, tačiau aš taip pat norėčiau e, e, pati užduoti vieną klausimą, kadangi viena iš mūsų kolegių to turės išvykti. Jūs minėjote, kad e, e, fondų reglamente neatsispindi tos pagrindinės iniciatyvos, taigi koks būtų jūsų pasiūlymas? Ar neišvelgiate rizikos, jog... E, E, parengiant mm, naujasias politikas, nu, naujasnės politikas, e, šitie dalykai tiesiog liks kažkur tai nuo šalyje, kadangi e, apie tai neužsimito naujame reglamente. Na, labai svarbu, kaip yra sformuotos partnerystės sutartis kiekviena valstybė narė. Kadangi valstybės narės, valstybėm narėm tarsi tenka uždavinys e, žvelgti giliau ir toliau negu vien tik tai struktūriniai fondai ir e, šiuo atveju be abejo jos turėtų pat ieškoti ir mm, arba analizuoti kitas temas. E, tai yra tam tikras e, horizontų perspektyvas. Tai būtų vienas iš vektorių. E, Kitas dalykas dėl tų pagrindinių iniciatyvų. Aš nemanau, kad mums reikėtų e, keisti reglamento redakciją ir paminėti specifiškai konkrečiai kiekvieną iš tų pagrindinių iniciatyvų. E, manau, kad labai svarbu, e, jog galioja bendrusios nuostatos ir e, būtų užtikrintas bendradarbiavimas tarp pagrindinių veikiančiųjų jėgų. Valstybės narės, komisija, parlamentas visi turi užtikrinti, kad struktūriniai fondai būtų naudojami siekiant įgyvendinti e, Europą 2020 metų strategiją ir e, be kita ko orientuojantis tas pagrindinės iniciatyvas. Taigi labai svarbu, kad būtų sudaryti sutarimai, kad visą tai būtų, į visą tai būtų atsižvelgiama, kuriant e, veiksmų planus, veiksmų gairias. Ir toliau labai svarbu sekti, kas vyksta tose veiksmų planuose. Kągi, ačiū. Dabar ponas Fichter gali atsakyti pono Vašnar pastabą. Taip, aš tikrai pritariu jūsų pasakymui dėl e, tam tikros kritikos susijusios su įgūdžiais gebėjimais, e, gebėjimų stiprinimu ir panašiai. Būtent e, todėl e, mes e, organizavome tūkstančius įvairių renginių vėros Europos vietose E, stengdamėsi, kad žinių, supratimo, patirties, gebėjimų plėtra būtų iš tikrųjų kažkas konkretaus. Ir e, daugybėje regionų, kurie užsiregistravo dalyvauti išmanioje platformoje, e, mes stengiamės, kad tai neliktų vien tik tai teorija, bet iš tikrųjų vyktų praktinis darbas. E, pavyzdžiui, netrukus e, tas buvo vyks renginys, kur 20 regionų susitiks ir aptars inovacijos strategiją Ir tai yra iliustracija, mes norime iš tikrųjų pereiti nuo, vadinamus, aksanti sąlygos prie konkrečių rezultatų, konkrečių veiklos sprendimų. E, be abejo, tema sudėtinga, metodas naujas ir labai svarbu, kad e, iš tikrųjų e, Europoje tie žmonės, kurie turi žinių, kurie turi patirties, pagelbėtų vieni kitiems. Kadangi labai svarbu kartais uh, pasinaudoti tą jau sukauptą patirtimį. Kai kurios valstybės narės jau turi tokios patirties ir labai svarbu, kad čia patirtimi būtų dalinamasi per sanglus politiką. E, Tai, kaip sakiau, reakcija kol kas e, šią iniciatyvą yra pozityvi ir vis daugiau ekspertų, vis daugiau regionų, regionių organizacijų ir panašiai e, įsitraukia šį darbą ir e, ateinčiam programavimo laikotarpiu manau, kad iš tikrųjų matysime daug konkretesnių rezultatų. Kągi, ačiū, toliau galime pereiti prie kito pranešimo, panas Markus Ryling, e, Bankwatch tinklo atstovas, e, kuris kalbės apie e, bendrą strateginę struktūrą ir jos svarbą sanglos politikai. Labadiena, ponis Vanai, dėkoju už galimybę pristatyti tą vadinamą bendrąją strateginę struktūrą, Common Strategic Framework. Šis instrumentas specialiai yra sukurtas būtent tam, kad užpildytų spragą, kuri buvo paminėta pirmajame pranešime. Tai yra ta spraga tarp e, Europos strategijos už 60 metam tikslų, e, ketinių iniciatyvų ir taip pat e, programų bei partnerystės sutarimų. Na ir jeigu man e, leisite panaudoti tris minutės jūsų dėmesio prieš, iš tikrųjų, perinant prie mano pranešimo, norėčiau pademonstruoti jums e, mūsų himną, E, kurį mes gėdame, taip sakant, kalbėdami apie Europos fondo ateitį ir būsimasias išlaidas, taigi tikiuosi, kad viskas čia suveiks ir jūs galėsite pasiklausyti. Not, um, Nesako pirminkė, teks jums pačiam padainuoti tą himną. Bijau, kad nebus tai labai gerai. Uh, When, when it. Um... Tiesą sakant, išbandėme aparatūrą, viskas sklandžiai veikia. Uh, Thank you very much. I hope you all could tune in. Na kągi, dėkuoju, tikiuosi, kad visiems pavyko, mm, taip sakant, savo dėmesį atkreipti skirti šiam filmukui, įsigilinti jo turinį. Taigi, mintis yra ta, kad e, daugelis projektų yra nedėlio masto, e, leidžia kurti darbo vietas, taupyti išlaidas, e, pagerinti išteklių naudojimą, efektyvumą. Ir kaip buvo paminėta, E, iš tikrųjų, daugelis tokių projektų iš tikrųjų yra, kaip sakiau, nedidelio masto, todėl tai labai atitinka Europoje 2020 pagrindinės iniciatyvas, jų, jų, jų dvasia judėja. Ir manome, kad e, bendrasis strateginės, bendrasis strateginė struktūra, kurią dabar šiek tiek pakoregavo e, komisija, pateikdama naują priedą, patvirtinta per reglamentą, e, tai yra tas strateginė struktūra be kitų nuostatų užduoda tam tikras gairias, tam tikras kryptis ir iš tikrųjų leidžia geriau orientuotis mums dabar į e, Europos strategijos 2020 metam e, pagrindinių arba ketinių iniciatyvų įgyvendinimą. Taigi, e, klimato tikslai, kuriuos galime apibūdinti kaip 20-20 procentų. -20 2020 e, metams e, yra vieni iš plačiausių žinoma, tačiau galima būtų e, šiame kontekste paminėti ir kitas, pavyzdžiui, išteklių naudojimo efektyvumo iniciatyva, taip pat biologinės įvairovės strategija, kuria siekiama iki 2010 metų sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, ko nepavyko padaryti iki 2010 metų. Taigi mes manome, kad išteklių taupimas arba biologinės įvairovės apsauga turėtų būti dalis Mm, šių tikslų, mm, kuris reikia atkreipti dėmesį, kaip jau buvo minėta ir praeitie, ir dabar reglamentai, strategijos, e, taisyklės yra pakankamai geri. Jie leistų gyveninti keliamus tikslus, tačiau matome, kad e, kol kas e, visos šitos priemonės dar nėra išnaudojamas pakankamai plačių mastų. Taigi, kalbant apie bendrą strateginę struktūrą, iš tikrųjų tai yra labai svarbus dokumentas, kuris ir mėgins užpildyti spragą, užpildyti atotrukį tarp Europos strategijos tikslų, iniciatyvų ir taip pat e, darbo programų, partnerysčių, sutarčių ir panašiai. Na ir dėl šios priežasties svarbu, kadangi tai dabar yra e, priedas prie bendrųjų nuostatų reglamento, e, kad šis dokumentas taptų pakankamai e, plačiai žinomas ir kad jį palaikytų tiek parlamentas, tiek taryba. Koks būtų bendrasis vadinamosios CCF tikslas? Juo siekiama, tai yra, jie siekiama koordinuoti įvairių instrumentų, įvairių priemonių sąteiką, įgyvenant uh, Europos strategijos 20 metam ir jos kaip iniciatyvų gyvendinimą. E, taip pat svarbus aspektas yra e, įtraukti darnios plėtros idėjas į visas sritis, kitaip sakant, laikantis horizontalių e, principų, kad visą tai iš tikrųjų būtų perkelta į realią veiklą. Mes žinome, kad daug valdžios institucijų sunkiai supranta, ką praktikoje tai reiškia ką reiškia tą darnėje plėtrą įtraukti kaip pagrindinė gyja į visas priemonės, visas, visus projektus ir panašiai. Taigi šioje e, struktūroje, šiame dokumente yra labai gerai išdėstos idėjos, kurie kryptimi turėtų būti orientuota programa. Na ir dėl to iš tikrųjų jinai turi puikų potencialą. E, e, užduoti tam tikrą toną, kuriant e, partnerystės programas ir e, taip pat e, veiksmų gyvenimo priemonės. E, Na ir dabar būtų galima paminėti keletą konkrečių pavyzdžių. Pavyzdžiui, transporto sektoriuje e, bendroji strateginė struktūra e, siūlo vertinti projektus, e, reitinguoti juos pagal jų indėlį į darnų vystimąsi, į šiltnamio dujų išmetimo mažinimą. Na ir taip pat tai siejant su tikslu sumažinti CO2 emisijas iki 60 procentų. Visą tai turėtų būti derinama taip pat su augančiu judumo poreikiu, e, didėjančiu gyventojų kiekiu ir panašiai, panašiai, įvairiais iššūkiais tenkačiais transporto sektoriui. Dar kitas svarbus e, visas elementas būtų vėlgi, aš anksčiau minėjau e, tą mintį, kad darnioji plėtra turėtų būti praktiškai apčiopiamesnė, kai kalbame apie mm, programų ar projektų parinkimą, kūrimą, tvirtinimą. Vienas iš e, svarbių aspektų būtų iš tikrųjų, kad rinktis reikėtų e, tas alternatyvas, kurios e, yra prieinamos rinkoje ir kurios yra taupiausios arba labiausiai tausoja įvairius išteklius, leidžia juos efektyviausiai panaudoti tam, kad būtų vengiama investicijų, kurios gali padaryti neigiamą poveikį arba klimatui, arba aplinkos būkliai. Na, o išteklių efektyvus panaudojimas turėtų taip pat numatyti ir į įvairius aspektus susijusius su e, produktų ar, ar, ar paslaugų gyvavimo ciklu, visų gyvavimo ciklu. E, taip pat e, vienas iš aspektų būtų skatinti žaliuosius viešuosius pirkimus, E, nes iš tikrųjų viešiai finansai šiuo atveju gali būti savočka varomo jėga, kada mes norime e, skatinti išteklių taupimą arba kurti, e, tarkim, žalios energetikos struktūras. Kalbant apie atliekų tvarkymą, vėlgi atliekų hierarchija yra labai svarbus e, veiksnys. E, tai yra dalis Europos teisino ja, arba jinai atsispindi Europos teisinė ir dėl to Europos fondai, Europos fondų pinigai turėtų būti teisingai panaudojami tam, kad būtų pirmiausiai vengiama atliekų sudarimo, paskiau, kad jos būtų perdirbamos, panaudojamas iš naujo. Ir e, taip pat e, įvairūs aspektai susijęs su išteklių panaudojimu arba klimato kaita irgi turėtų būti dalis kriterijų kurie, e, į kuriuos reikia visur atsižvelgti, siekiant, kad e, ES biudžeto dalis skirta e, priemonėms kitoms kovoti su klimato kaita būtų teisingai panaudojamas, kad tai būtų akivaizdu, matoma ir suprantama. Na ir be abejo, tos priemonės, kurias pasiūlė komisija, nėra išsamus priemonių rinkinys, bet jis leidžia sudaryti gan aišku paveikslą, kur link turėtų būti ateityje orientuojamas įvairios programos, partnerysės sutarimai ir taip toliau. Na ir apibendrindamas galiu pasakyti, kad e, matome, jog jau yra sukauptos įvairios patirties e, dėl to, kaip finansuoti europinės pinigais įvairius projektus, kurie orientuoti į e, Europos strategijos 2020 metam ir jos pagrindinių iniciatyvų įgyvendinimą. Na ir e, tai yra savoškas orientyras valstybėm narėjom, įvairiausiam valdymo institucijom. E, jis pateikė savoškas gairias, nuorodos, orientyrus tam, kad e, e individualus projektai ir iniciatyvos būtų suderintos su bendraisiais europiniais e, tikslais. Kągi, ačiū. Dabar taip pat suteiksiu galimybę užduoti klausimų ir išsakyti komentarų. Jeigu nebus, tai aš pati paklausiu. Žinote, reglamente mes turime partnerystės, mes minime partnerystės kontraktus arba sutartis. Visi kalba apie šios kontraktus, tačiau dažnai vartojama savoka partnerystės susitarimai. Taigi neaišku iki galo, ar tai bus kontraktas, ar tai bus susitarimas. E, norėjau jūsų perklausti. E, kai jūs kalbate apie partnerystės e, susidarimus, ar jūs nudate šią frazę sąmoningai, tiesiog jinai geriau jums skamba, ar jūs kažkokį tai aspektą norite tam tikrą pabrėžti, nekritikuoju jūsų, bet tiesiog mes patys dar mėginame rasti geriausią pavadinimą, kuris apibūdintų tos santykius tarp valdžios institucijų ir įvairių kitų partnerių. Taigi, kodėl jūs mintė susitarimą, agreement, o ne kontraktą? Uh, Atsiprašau, kadangi iš tikrųjų aš laikiausi tarybos naudojamas terminijos, tačiau taip, partnerysės kontraktas turėtų būti svarus dokumentas, jis turi užtikrinti kokybę, e, kuri yra daugiau negu vien tiesiog e, kažkoks tai orientyro dokumentas ar gairės. E, jame turi būti įvairūs e, rezultato pasiekimo tinklo elementai, galbūt taip pat numatytas finansų paskirstimas tam, kad būtų pasiekti keliami uždaviniai. Taigi galbūt iš tikrųjų reikėtų e, atsižvelgti jūsų pastabą ir kalbėti ne apie partnerystės susitarimus, bet apie kontraktus. Na kągi, antroji mano klausimo dalis e, susijusiu su to, jog jūs atstovaujate vieną iš tų institucijų, kurios taptų partnerėmis. Tokios e, partnerystės susitarimuose ar kontraktuose, ar kaip jūs pavadintumėm ateityje. Taigi mano klausimas būtų, kaip jūs vertintumėte institucinius gebėjimus pilietinės visuomenės e, organizacijų e, visoje Europos Sąjungoje, e, ar jos yra pasirengusios tapti pilnavertėmis partnerėmis tokiuose iniciatyvose, gyvena tokia politika, ar jos jau pasirengusios, ar vis dėlto dar reikėtų nemažai nuveikti, stiprinant jų gebėjimus pirmiausiai tam, kad jie galėtų ir viena vertus atitikti lūkesčius, e, atitikti poreikius ir kita vertus, e, kad galėtų prisimti tą atsakomybę. Na, aš galiu pasakyti, kad mano kolegos, kurie dalyvauja šiame procese, jie dalyvauja įvairiose darbo grupėse, pavyzdžiui, nacionaliniu mastu, sunktoje darbo grupėje, e, programavimo procesai vyksta įvairiais greičiais ir manyčiau, kad jau kalbame apie NVO gebėjimus, atsakomybę. Tai yra na, savočkai dvi monetos pusės. Viena vertus Esama be abejo vis dar kliučių produktyviai įsitraukti į programavimo procesą. Kita vertus, be abejo, bent jau ką mes matėme iš dabartinio laikotarpio, iš uh, e, stebėsimus komiteto veiklos, be abejo, yra platus darbo barai, E, mano kolegos, kurie, pavyzdžiui, dirbo jau gerus 17 metų, e, jie kartais pastebė, kad e, taip, ne visom organizacijom trūksta šiek tiek galbūt tam tikrų pajėgumų, ypatingai išteklių. Taigi, atsakymas nevienreikšmės. Kalbant apie atsakomybės prisimimą, dažnai NVO vertinamos kaip e, tam tikros triukšmo kelėjos. Nemanau, kad tai yra pelnyta reputacija ir tokios reputacijos mes tikrai nesiekiame. Mano organizacija pastaraisiais mėnesiais, pavyzdžiui, daugiausiai dirbo būtent e, vietose, rinko duomenis, e, vertino nacionalinius tikslus, analizavo finansavimo poreikį, ieškojo įvairių rodiklių. Taigi, Aš manyčiau, kad e, būtent tas e, betarpiškas ryšys su vietos situacija, su vietos bendruomenėms e, gali iš tikrųjų atnešti naudos, tai būtų savotiškas papildymas, kuris tikrai prisidėtų prie programavimo proceso sėkmės ir leistų pasiekti kaip galima veiksmingesnių pokyčių. Kągi, jeigu nėra daugiau klausimų ar komentarų, tai perkime prie kito pranešimo. Dabar sakyčiau, turime vieną iš didžiausių inovacijų e, bičiulių ir e, propaguotojų. E, Pana Sahalme, jis jau daugelį metų įkvėpė mane savo pavyzdžių, mes džiaugiamės, kai čia dalyvaujate, žodis jums. Thank you, Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Pasistengsiu pragmatiškai aptarti tuos klausimus, kurie aktualūs, vertant iš regionų perspektyvos, iš tų, kurie yra pagrindiniai vietos veikėjai perspektyvos. Bet pirmiausia, trumpai pristatysiu regioną, tai yra pusės milijono žmonių regionas, orientuotas į mokslinius tyrimus, 6,6 procento nuo BVP skiriama moksliniams tyrimams ir plėtrai, dėl to tokia ir stipri yra inovacijų ir mokslinio tyrimų e, politika. Tai yra daugiau nei daroma sosnės regione. Mes bandome ieškoti būdų, kaip būtų galima surasti naujų sėkmės istorijų regione. Mano tėvas prieš daugelį metų mane mokė, kad geras planavimas nėra pakankama. Ir dabar mes manome, kad strategija 2020, pagrindinės iniciatyvos, reglamento pasiūlymai rodo, kad na, tie baziniai tikslų nustatymai yra mums labai primtini. Taigi planas kaip ir yra geras ir dabar reikia bandyti jį gerai gyvendinti. Bet kaip puikiai žinome, daug kas glūdi detalėse ir dėl to mums ir reiks labai atsargiai elgtis. Taigi kažkas visada kažkur prasideda. Ir ar tai būtų įmonė, ar valstybės veikėjas, ar universitetas, jis turi uždarą tinklą. Ir daugelis naujų idėjų, atsiranda uždaruose tinkluose. Na ir būtent taip mes ir planavome, planavome naują ES finansavimo laikotarpį, būtent kaip nustatyti tikslus, kurie gerai atitiktų strategijos 2020 tikslus, kad veikėjams regione būtų lengva įsitraukti tų tikslų pasiekimą. Ir taip pat supratome, kad kuo aiškesni tikslai, kuo, kuo lankstesnės priemonės, uh, E, tuo veiksmingesni bus projektai vietos lygmenių. Pabandysiu paaiškinti. Europos mastų finansavimo skaičiai yra milžiniški. Nors dar nėra jie galtinai nustatyti, tačiau jie didžiuliai, o vietos regionių lygmenių tai reiškia, kad mes galime šį beitą pakeisti siekiant ES tikslo. Per metus. Jeigu pagalvotumėme apie regioną su pusė milijono gyventojų, tai nuo, kelių, nuo vieno iki kelių milijonų būtų toks maždaug finansavimas, kuris būtų reikalingas siekiant e, užsibriešto tikslo. Tam, kad e, na, realiai būtų kažką galima padaryti. Taigi dėl to regioniai veikėjai ir turi pirmiausia regiono plotmėje interpretuoti visus tos dokumentus mes negalime pasitelkti tų didelių dokumentų. Mes turime įvertinti, kaip galime geriausiai prisidėti prie tikslų pasiekimo ir tada apjungti tuos veikėjus, kurie galėtų sąlygoti tuos pokyčius. Taigi mes ne tik, kad teikiame paramą, bet e, bendra finansuojame ir bandome kartu pasiekti to užsibriešto tikslo. Tai yra pagrindinis dalykas, kalbant apie ES tikslus. Na ir kai bandome pasinaudoti galimybėmis, perdėm smulkmeniškas reglamentavimas nėra naudinga ir ta rizika čia yra didžiulė, nes jeigu pažvelgtumėme į tai, kokiomis galimybėmis galima išspręsti problemą, uh, Na ir renkantis galimybės, reikia žiūrėti, kas čia būtų tinkamiausia, ar, ar reiktų labai tokių detalių reglamentų. Dažnai detaliais reglamentais sudėtinga pasiekti tų konkrečių tikslų. Taigi mūsų inovacijų direktorius dabar ir bando sukurti tokią sistemą, bandant išsiaiškinti, ar pasirinkta kryptis yra teisinga. Taigi šiandien jau kalbėjome apie nacionalinę politiką, regionų politiką. Mes dažnai matome, kad nacionalinė politika daugiau tradicinė yra konservatyvesnė, lyginant su regionų politika. Taigi nepamirškite to, rengdami programą arba tas sutartis, susitarimus, kaip jas be pavadintumėme, būtent, kad atvirumas ir novatoriškumas būtų išsaugota tose programuose. Ponas Richteris, anks, Fichteris anksčiau čia sakė, kad e, labai svarbu inovacijų politikoje ne vien tik tai orientuotis į technologijas ir aukštasis, aukšta, aukštasis technologijas, bet galime teikti ir mažų technologijų paslaugas, pasitelkiant didžiulės inovacijas ir pakeisti struktūras Galbūt ne iš karto tai ateina į galvą, ieškant naujų plėtros kelių. Mes rengdami programas, pirmiausia, pasitelkėme tam tikrus konkrečius matmenis siekiant strategijos 2020 Ar galima prasiskverbti iki tų tikslų? Ta matome ir vietos lygmenių, ar galime pasitelkti ES išteklius, kad padėtumėme mokykloms, universitetams atsiverti konkurencijai. Ir ar galime sąlygoti tuos pokyčius, kurie yra reikalingi, kad tie subjektai išgyventų be paramos, bet kad jie nu, irgi gautų kažkokios tai paramos. Taigi nepakanka vien tik tai gerai panaudotų lėšų. Nepakanka laikytis taisyklių, reikia tikslingiau siekti tų tikslų. Nežinau, kokie jie dar yra programiniai tikslai technologinė lyderystė, tvarumas, visi tie dalykai yra labai sveikintini, nes tai yra europietiškas konkuravimo būdas, nesusitelkti į mažų pajamų rinką, o daugiau į, į, į sofistikuotą aukštų pajamų rinką. Tokiu būdu sukūriama aukštesnė vertė, ieškant progresyvių sprendimų. Uh, Taip pat mes supratome, kad reikalinga, reikalingos novatoriškos sistemos, sistemos, į sistemas orientuota plėtra. Jeigu tik tai pašto dėžutės politiką pasitelksime, kai lauksime, kuomet ateis pasiūlymas į pašto dėžutę, tuomet to nepakaks. Reikia tokio tinklo, kuriuo paraginami būtų veikėjai įsilieti į bendras programas galimybės, toks reikalingas sisteminis požiūris. Galiausiai čia dar turiu nedidelį pavyzdį. Gal nėra labai aiškus jisai, bet per pirmosius trejus metus Health Bio klusteryje Tai čia yra biologiniai mokslininkai, medicinos mokslininkai, universitetas pradėjo kartu ko koncentruotis į konkretų labai detalų sektorių. Po kelių metų jie nusprendė, kur link jie nori eiti ir dar treji metai buvo panaudoti kuriant smulkius projektus ir bandomosius projektus, kaip tarkim, ir ankstesnių kalbėtojų atveju buvo pasakyta, kad dabar tas klasteris gali konkuruoti su trim populiariausiais universitetais Amerikoje. Na ir šis projektas yra tik tai viena pakopa, kuriant sistemą visuomet reikia įvertinti visą sistemą ir ko bandoma pasiekti, sukurti per tą sistemą. Taigi ta projektinė analizė, bandant įvertinti, ar politika buvo sėkminga, nėra pakankama. Reikia platesnio vertinimo. Ačiū pirmininkė tiek. Vertinant iš pragmatiško regionų, pragmatiškos perspektyvos. Dėkoju. Ar būtų norinčių jų užduoti klausimus ar pakomentuoti pasisakymą? Ne? Taip, prašau, Marija. Ačiū pirmininkė. Aš ypač norėčiau padėkoti kalbėtojui, kuris pateikė labai naudingos informacijos dėl tinklų. Uh, Na, kurį laiką aš jau nedirbu akademinėme pasaulyje, bet anksčiau aš dirbau universitete. Ir visgi aš žinau, kad puikūs tyrimai vyksta įvairiuose universitetuose ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į autonominio Madrido universiteto atliekamą darbą. Galbūt jūs galėtumėte pakomentuoti tai, kad moksliniams tyrimams, ino, universitetams reikalinga parama, valstyb, reikalingos valstybės lėšos. Valstybinė parama. Ir tai susijęs su tuo, ką aš girdėjau ir praeitą savaitę. Trys Ispanijos mokslininkai Massachusetts'o technologijų uni, institute gavo apdovanojimą. Apdovanojimą dėl to, kad sukūrė robotą, kuris gydo, specializuojasi gydant e, lygas tam tikras. Taigi mane labai nustebino tai, kad verslo pasaulis nedaug investuoja į mokslinio tyrimų populiarinimą. Ir ar toks mokslininkų tinklas egzistuoja ir ES lygmenių, kas leistų toliau tęsti mokslinius tyrimus, nes jeigu universitetai pasitraukia iš tam tikrų projektų, tuomet lėšos galbūt ir gali būti naudojamos efektyviau. Taigi džiaugiamės var, kad yra valstybės įsitraukusios, įsitraukusios į, į tinklus ir mes turime pavyzdžių, kai pacientai viename mieste yra gydomi specialistų esančių kitame mieste ir visa tai yra įmanoma technologijų pagalba. Taigi tikrai turime puikių mokslininkų ES. Žinau, kad ir mano šalyje taip yra. Taigi galbūt dirbdami kartu mes galėtumėme pasirūpinti, kad na, krizės sąlygomis būtų galima pasiekti maksimalaus rezultato su ribotais ištekliais. Ačiū. Ačiū. Kaip jūs matėte skaidrėje, na, nebuvo labai ryški, bet mes darome labai aišku skirtumą tarp struktūrinių fondų, kuriais rėmėme reformą ir tą pradinę, pradinį etapą ir tų mokslinių programų, kur, kuriomis remiami moksliniai tyrimai. Nes laisva akademija turi būti kuriama taip, kad e, struktūrinis etapas irgi yra finansuojamas, o po to jau finansuojami ir patys moksliniai tyrimai. Tačiau dabar kalbant apie tinklą, tai manau, kad jeigu jūsų universitetas veikia šiose srityse, taigi kontaktų, manau, jau jie turi, nes 250 mokslininkų dirba tame tinkle ir netgi pradedant paiešką, kokio tai operatoriaus, galime surasti tuos universitetus, kurie įsitraukia. Tačiau svarbu sukurti ir kitus ryšius, šalia tų tradicinių ryšių, bandant paremti tą struktūrinį etapą ir tam, kad vėliau būtų galima tinkamai finansuoti mokslą ir, ir mokslinis tyrimus. Na, aš nesu specialistas šiame sektorėje, tai aš negalėčiau e, komentuoti Ispanijos e, patirties, bet įsivaizduoju, kad kontaktus tikrai jie jau yra užmeskę. Pirmininkė, o vietos valdybių vaidmo, koks yra šiame procese, kuriant sistemą ar tinklus, ar ieškant būdų, kaip būtų galima įtvirtinti inovacijas. Aš manau, kad čia mūsų vaidmuo yra trejopas. Mes pirmiausia padedame kurti platformas. Tie veikėjai, kurie nebūtinai susitinka tarpusavėje, mes juos subūrėme. Na ir kuriant sektorių, ankstyvoje stadijoje reikia, kad būtų suteikiama parama už universiteto ribų, tam, kad medikos, medicinos kiti specialistai kartu susiburtų ir surastų priemonių, kaip jie, būtų, kaip jie galėtų dirbti kartu. Tai čia yra tas platformos kūrimas. Kitas dalykas. Regionai turi daug tradicijų dėl, ir metodų inovacijų srityje, taigi mes plėtros centruose, regioninėse tarybose turime atitinkamų specialistų, kurie žino būdus, metodus, kaip galima padėti tiems veikėjams, kurie anksčiau, tarkim, nebuvo įsitraukę į tą tinklą, į visus tuos procesus. Ir taip pat pagrindimo toje fazėje reikia prisimti šiek tiek rizikos. Ir tą daro irgi regionai ir vietos savivaldybės. Taigi tie trys lygmenys yra būtent e, tie, kur įsitraukia regionai ir jie gali būti gan lankstų šiuo atveju, nes tarkim, jeigu nacionaliniu lygmeniu tai būtų daroma. Ir pavyzdžiui, jeigu akademinis pasaulis nusprendžia daugiau kaulų netyrinėti, perėti prie kamienių lastelių, tuomet reikia suburti vėlgi tuos žmonės iš naujo, tuos, kurie, tarkim, tiki tokiomis galimybėmis. Taigi mūsų vaidmuo yra toks, kad e, mes turime suburti tuos specialistus ir galbūt e, nacionalinis lygmo to negali padaryti. Mes turime pačių tų veikėjų klausti, uh, kokių idėjų jie imsis. Ir dėl to vat, mes ir turime prisimti tą šiokią tokią atsakomybę už riziką. Taigi tai yra trys pagrindiniai vaidmenys, kuriuos gali suvaidinti regionai pradinėje stadijoje. Ir struktūriniai fondai, horizontas 2020, pavyzdžiui, struktūriniai fondai suteikia galimybių pereiti prie horizonto 2020 ir tartutinių finansavimo priemonių. Taigi mes tą, tame pirminėme etape suvaidiname svarbų vaidmenį, ieškodami naujų galimybių. Ir norėčiau dar vieną Jums klausimą užduoti. Mes manome, na, priešingai nei prieš dešimtmetį iš garažo viskas perėdavo prie rinkos, dabar yra tam tikrų sistemų, jūs teikia, teigiate, kad projektas yra sistemos elementas. Nėra taip, kad yra sukūriama sistema ir tada, tada sakoma, kas užsims inovacijomis. Viskas vyksta priešingai. Tai reiškia, kad viskas yra sudėtingiau, nes reikia parengti projektus netgi tokioje sistemoje, kuri galbūt nėra labai palanki, taigi kaip su tuo iššūkiu susitvarkote. Kaip jūs puikiai žinote, turime tam tikras arenas, įvairias inovacijų platformas ir tipus. Yra tokių, kurie turi naujų idėjų ir nori jas išbandyti. Ir regionų lygmenių mes turime inovacijų tam tikrus inovacijų galimybės ir yra tokių, kurie nori jas išbandyti tose platformose. Aš visuomet perspėju žmonės, kad blogiausia, jeigu inovacijos yra standartizuojamos, tuomet užsimama faktiškai imitacija. Taigi reikia sukurti inovacijų areną, ją pritaikyti prie tų veikėjų, kurie nori išbandyti tas naujas idėjas Dėl to ta arena turi būti labai lanksti. Ir visos tos atviros inovacijų platformos, sisteminės inovacijų platformos, kol kas nėra tokio standartinio sprendimo. Ir laimiai, kad jo nėra, nes viskas vyksta skirtingai, priklausomai nuo situacijos. Ir gal giliau negaliu atsakyti jūsų klausimą, tačiau mes bandome taip elgtis. Yra ir kitų sektorių, kur manome, kad galime apjungti juos ir suburti specialistų grupę, kuri pirmiausia ieškos būdų, kaip atnaujinti tą platformą ir surasti galimybių ir tada jau finansuoti pirmus veiksmus. Ir įrodyti, kad jie gali eiti tolyn ir perėti prie stambių projektų ir tada gauti finansavimą, kuris specialiai teikiamas tam sektoriui. Ačiū, dabar periname prie kito šiaurės regiono, Vasterboten regiono. Erik Berkvist yra kaip psikis iš tenais. Žodis jums. Thank you, madam. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū už kvietimą ir galimybę atvykti pas jūs ir papasakoti, kaip mes dirbame su sanglaudos politika Pirmiausia, nuo viršaus pasaulyje viskas tampa vis labiau tarpusavėje susiję ir viskas vyksta vis greičiau. Taip pat matome, kad ES lygmenių esame daug artimiau kartu susiję. Švedija ES yra tik tai 17 metų, tačiau matome, kaip pasikeitė bendradarbiavimas ES tarp regionų. Tai matome ir regioninių, ir vietinių lygmenių. Pateiksiu keletą pavyzdžių ir parodysiu Jums, kaip sanglauda padarė poveikį mums ir ką. Tai, ką mes darome, daro poveikį sanglaudai. Viskas, kas vyksta, vyksta vietoje žinoma, mums poveikį daro tai, kur mes gyvename, kas mes esame. Taigi, keletas žodžių apie Vesterboteno regioną, kuris yra pačioje Europos šiaurėje. Tai yra regionas, kur gyvena ketvirtis milijono žmonių, teritorija didesnė už Belgijos. Tai, aišku, sukuria galimybių, aišku, ir problemų, bet taip pat ir galimybių, nes žmonės turi būti protingi sumanus ir specializuotis. Aišku, jiems reikia ir komunikacijų, ir, aišku, plačiojošių plačiojo komunikacijos kanalo. Šis regionas turtingas mineralinių išteklių E, taip pat miškių, miškų, vario, cinko, netgi aukso ten yra. O svarbiausias išteklius yra, aišku, žmogiškasis išteklius, nes iš ketvirčio milijono 40 tūkstančių yra studentai. Taip pat e, čia yra daug atsinaujinčių energijos išteklių vėjo hidroenergijos ir bioenergijos. Keletas dalykų, kuriuos, duo, kuriuos duoda e, sanglauda, bet jie nėra aptariami. Tai tarsi yra primama patilomis ir tarsi akivaizdu. Jeigu palyginsime, kas buvo prieš ES ir kas yra po to, nes viskas trunka ilgai, reikia kantrybės, norint pamatyti sanglaudos poveikį. Tačiau jeigu pažvelgsime į šį ilgesnį laikotarpį, matome, kad ats... ir atsirado mokymosi galimybių. Vien tai, kad turime programas, sanglaudos politiką, struktūrinius fondus, socialinį fondą ir galimybės dirbti kartu ir turime išteklius, kad dirbtume kartu, privertė mus dirbti kartu ir turbūt svarbiausias sanglaudos politikos rezultatas yra būtent tai, kad daugiau dirbame kartu su kaimynais ir su kitomis šalimis. Taigi mokymosi galimybės yra svarbios ir minčių sklaida per tinklus yra svarbus. Regionai, kuriuo nėra tiek daug gyventojų, kritinė masė visada yra problema. Tačiau mes matome, kad mes sugebame skurti kritinę masę tarp universitetų e, ir regioninių vietinių lygmenių regionuose ir tarp įvairių regionų dalių Europoje. Finansiniai, finansiniai ištekliai tai taip pat yra svarbu. Jeigu turi galvoje regioną, kuris yra už 6 km nuo sostinės ir toli nuo svarbiausių finansinių institucijų, tai finansiniai ištekliai yra svarbus tiek finansavimui, tiek galimybėms uh, skleisti žinias, kaip uždirbti. Taigi mes bandydami išspręsti šias bendras problemas, kuriame platformas, kurias būtų galima panaudoti daugelį sričių ir taip sukūriamos struktūros tolesniai sanglaudai ateityje. Mes dirbame visais šiais e, lygmenimis makro regioninių, NUTS 2 lygmenių, regioninių vietinių lygmenių. Ir esame sukūrę organizacijas, kurios tai daro regioninių lygmenių dirbame su regioninėmis strategijomis ir matome, kad pagrindinės iniciatyvos ir prioritetai 2020 e, strategija yra veiksniai, kurie lemia mūsų vystimasi. Taigi regioninė strategija ir savo struktūra remiasi 20 metų strategijos prioritetais. Tai yra mūsų prioritetai. Ir labai skaidriai matosi tarp ryšys tarp to, ką mes darome ir kas vyksta Europos lygmenių. Dirbame NSPA tinkle, tai yra šiaurės retai apgyvendintų zonų organizacija ir mes kartu bandome ieškoti sprendimų problemams. Aišku, tai padeda skleisti žinias apie ES, bet taip pat ir skleisti žinias apie mus Europoje. Tai yra makroregioninis bendradarbiavimas. Taip pat Švedijoje vyksta e, makroregioninis bendradarbiavimas Europa forume. Tai yra e, keturių regionų, užimančių daugiau kaip 50 procentų Švedijos e, teritorijos organizacija kurioje gyvena, e, teritorija, kurioje gyvena 10 procentų gyventojų Švedijoje. Ir mes kartu sprendžiame, kaip geriau panaudoti ES lėšas ir priemonės mums e, plėtojantis. Baltijos jūros e, strategija ir Baltijos jūros programa taip pat yra mums svarbi, mes esame aktyvus visose šiuose trijose ligmenyse ir tinkluose. NUTS 2 ligmuo yra struktūrinio e, fondo ligmuo, tai sutikia mums galimybių dirbti su kaimynais, nes e, tai yra didesnis dalykas negu regionai ir mm, mes matome, kaip galima geriau darbuotis negu anksčiau. Na ir toliau apie pavyzdžius ir projektus atsirandančius iš šio bendradarbiavimo, kurie padeda mums dalyvauti sanglaudoje. Vienas dalykas, kurį matome, ir aišku, jis yra susijęs su pagrindinėmis programomis, visa tai yra susijęs su komunikacijomis. Kas svarbu beveik visose pagrindinėse iniciatyvose. Jeigu komunikacija neveikia, tai negali dalyvauti uh, vystimėsi. Ir mums, aišku, svarbiausia bendravimas tarp žmonių. Jeigu pagalvosime apie skaitinę darbo tvarkę, tai jau 10-15 metų naudojame ES lėšas, daugiau kaip 60 milijonų eurų panaudota plėtojant plačiai jos tai ryšį. Ir tai šis ryšys yra vienas geriausių Europoje. Tai yra labai svarbu tokiame regione, kur atstumai tarp žmonių yra dideli. Tai taip pat mums padėjo ir kurti būtinybę dėl tų didelių atstumų. Tai reikia, aišku, kur, ieškoti sprendimų, kurie nepasiduoda atstumui, tai yra elektroninės sveikatos sistema ir panašiai kuriant sprendimus elektroninės sveikatos priežiūros sistemai dėl didelio atstumo prieigos klausimas yra labai svarbus. Mums tas atstumas yra svarbu, tačiau e, Bruselėje gali būti, pavyzdžiui, e, e, transporto kamščiai ir grūstis prieigos problema. Taigi, tuos dalykus galima valdyti skirtingai, kuriant sprendimus E, retai apgyventiems regionams visai gali būti, kad tam tikra patirtis gali būti panaudota ir dideliuose miestuose, nes visada e, kyla prieinamumo problemų. Ir e, tokie sprendimai gali padėti visam pasauliui veiksmingiau panaudoti išteklius. Turime gamtinių išteklių, kurios panaudodami ES lėšas, panaudojame, pavyzdžiui, iš biomasas gaminant biokūrą ir biodujas, kurias panaudojame šildymui ir vėsinimui. Galbūt kose Europos dalyje vėsinimas yra labiau reikalingas negu šildymas, tačiau mūsų atveju priešingai matome, kaip galima panaudoti savo trūkumus, tai yra E, tokius atrodančius trūkumus, kad turime daug vietos, bet taip pat ir daug uh, energijos. Facebook, kai norėjo panau, e, statyti savo uh, serverių stotis, jie pastatė jas Švedijos šiaurėje, kur aušinimo galimybės yra labai geros. Taigi, e, tai galima šį pavyzdį panaudoti visame pasaulyje. Ir matom, turime daug e, e, vietos šalčio ir jeigu nori išbandyti automobilį, tai gali jį nuvežti į, šiaurę, į Švedijos šiaurę taip, bet. Turime perdarimo pramonę, dirbančią su mineraliniais iš, iškasenomis. Ir e, taip pat ir e, informacinių technologinių projektus, kuris buvo labai sėkmingas ir pasklido visoje Europoje, nes problemos ir iššūkiai yra tie patys ir galimybės tos pačios, kuriant tokius dalykus. Turime daug medienos, miškų. Ir mes galvojame, kaip panaudoti medieną. Daug mokslinio tyrimų daroma medienos ir mineralinių iškasenų srityje. Na ir aišku, galima statyti daugia bučius e, namus, panaudojant atsinaujinančias medžiagas, panaudojant medieną Tokią patirtį galima panaudoti likusioje Europos, e, likusioje Europos dalyje visame pasaulyje. Kas e, sukūrėme vietoje dėl ypatingų vietinių sąlygų gali būti panaudota visur kitur. Todėl reikia mokytis vieniems iš kitų. So, when we build. Taigi, kurdami, statydami Europą, turime ją visą statyti visą iš karto. Negalime turėti Europos, kurie eitų skirtinėmis kryptimis, nes tame nebus tvarios Europos ar Europos Sąjungos. Matome, kad sanglauda, finansavimas, bendradavimas, idėjų sklaida, mūsų galimybių panaudojimas, mokymasis iš kitų, bendradarbiaujant, suteikia ir mums daugiau galimybių plėtotis, vystytis ir Europa turi daugiau galimybių vystytis. Tačiau mes galime taip pat su, e, suvokti, kaip mūsų idėjos, kaip mūsų bendrovės ir produktai gali būti panaudoti likusioje Europos dalyje, kurti, kuriant geresnę Europą, ar kur nors kitose regionuose ar šalyse. Jeigu kalbėtume apie 20 metų strategiją, tai matome, kaip mes, kaip mus galima palyginti mūsų regioną su tuo, ko nori Europa. Man atrodo, kad čia palyginimui geri skaičiai. Matome, kur esame ir matome, kaip mes mūsų pažanga atitinka 20 metų strategiją ir ar mes galime būti pavyzdys ir dalyvauti šiame darbe, kuriant geresnę Europą piliečiams. Galiausiai matome, kad dauguma dalykų, kurios darome, patenka į tam tikrą pagrindinės iniciatyvos sritį ir matome, kad, kad sanglauda e, duoda rezultatų e, tokiame regione kaip mūsų ir kaiminėse regionuose. Jeigu neturėtume sanglaudos Europos Sąjungoje, manau, kad mums reikėtų ją išrasti. Ačiū. Thank you very much indeed. Labai ačiū už įdomią interpretaciją. Norėčiau pradėti diskusiją, jeigu kolegos norėtų pasisakyti. Na kągi, ačiū dar kartą ir periname prie paskutinio klausimo šiandien. 25 klausimas. Regioninė strategija pramoninėms zonams. Jonsai, e, tavo žodis. Danke, Herr Präsident. ähm, wir haben, glaube ich, alle. Ačiū pirmininkė. Taigi, atrodo, kad jau baigė praslinkti gana intensyvi diena. Stengsiuos neperkrauti kolegų per daug. Noriu pradėti pastebėjimų, kad e, ekonominė krizė, kuris įsivystė iš finansų krizės, e, ne vienodai paveikė visas valstybės. Vienos iš jų sudarojo sėkmingiau, kitos praščiau. Ir stipriausios buvo tos valstybės, kurios turėjo e, stiprią pramonę bazę. Kitaip sakant, krizė dar sėki išryškino pramonės svarbą Europos socialiniam modeliui ir ekonomikai apskaitai. <clears throat> Todėl turime vystyti ekonominį, tai yra pramonės potencialą. Yra dvi investicijų strategijos Europos Sąjungoje. Viena strategija orientuota į pramonės politikos skatinimą. Daugiausiai šios linijos laikosi Europos komisija ir, sakykim, taip tas uh, skatinimas, propagavimas daugiausiai orientuotas į turinį. Be abejo, teritorinį aspektą čia turėtų apimti būtent Europos regionų plėtros fondas. Taigi, savo pranešime ir norėčiau pakalbėti apie tai, kaip regioninės plėtros fondą galima panaudoti, skatinant e, pramoninį persitvarkymą labiausiai industrializuotose Europos e, kampeliuose. Kalbant apie tos struktūrinius pokyčius, E, stiprinant industrializavimą galime e, maksimaliai sustiprinti įvairių Europos regionų konkurencingumą. Kitaip sakant, e, jau nusistovėjusiuose tradiciškai pramoniniuose regionuose galima tiesiog ieškoti naujų pramonės formų. Reikia įsiaiškinti be abejo, kokių reikia naujų įgūdžių, kokias kliūtis teks įveikti. Jau kalbame apie investicijų pritraukimą į tradiciškai industrinės zonas e, regionus. Taip pat kokių priemonių reikėtų, kad galėtumėm e, išspręsti iškilusius uždavinius. Kokiosgi finansinės galimybės atveria struktūriniai fondai. Aš taip pat ketinu pakalbėti apie potencialias pasiekmes. regionams, ES regionams e, dėl vienos ar kitos strategijos taikymo. Ir taip pat kaip galima būtų regionus traukti į regionės politikos, Europinės regionės politikos įgyvenimą. Na ir turbūt už apibendrinus vertėtų panagrinėti konkrečius pavyzdžius. Tai turėdamas omeny, e, pasirinkau keturis Europos pramoninius regionus, tai yra Mančesteris, Lagabit, ježus. Ir e, pamėginau apžvelgti, kokie pokyčiai metams bėgant juose įvyko. Tikėkime, šitą apžvalgą leis mums e, vėliau parengti priemonės, instrumentus, kurie būtų labai naudingi ir labai praversų tokių regionų tolesnį plėtrai. Priemonės, kurios galbūt jau egzistuoja ES, bet e, kurios galėtų daugiau ir veiksmingiau padėti šitokiams regionams įgyventi pokyčius. Toks ir būtų mano e, pranešimo savo iniciatyva tikslas ir be abejo būčiau dėkingas, jeigu kolegos palaikytų šią mano iniciatyvą ir dėkingas taip pat būčiau už bet kokius pasiūlymus. Kągi ačiū. Ar būtų klausimų, komentarų, pastabų? Atrodo ne. Taigi tuo posėdį ir baigsime. Linkiu visiems gero vakaro ir pasimatysime pirmadienį. Tai yra gruodžio 17.